We can start with uh, the adoption of the agenda. Pradėkime nuo darbo tvarkės patvirtinimo žalieji paprašė pridėti žodinį klausimą. Tai apsikeitimas nuomonėmis su komisija dėl keturių skirtingų klausimų. E, aplinkosaugos vertinimas, E, maisto produktų vartojimas ir dar du klausimai. Jeigu niekas neprieštarauja, tai galime patvirtinti darbo tvarkę su šiais dviem, e, keturiais papildomis klausimais. Tai bus 17a darbo tvarkės punktas šiandien po pietų. Taip pat e, turime išklausyti pirmininko pranešimus. Būsimi komiteto posėdžiai. Kadangi vyks paskirtųjų komisaro klausimai, tai atšaukiami posėdžiai rugsėjo 29 ir 30 ir spalio 6 dieną. Envy komitetai vyks taip komisaro Vela klausimai. Spalio 29 dieną, pirmadienį, pusę trijų po pietų. E, Andriukaičio klausimai. 30 dieną, 9 ryto. Toliau trečiadienį, 1 spalio, klausimai kanietė. Toliau 6 spalio 14.30 bratušė klausimai. Yra iš sekretoriato, jūs gausite darbo tvarkę tų klausimų, kuriuose dalyvaus mūsų komitetas, Envi komitetas. Ehm, toliau, Kitas pirmininko pranešimas. Susitikimas su pirmininkaujančia valstybė rugsėjo 30 dieną dėl sitės pertvarkos, peržiūrėjimo. Kol kas šitas klausimas yra užstrigęs dėl taryboje, dėl deleguotųjų ir įgyvendinimo teisės aktų neišspręsto aspekto. Mes bandome rasti sprendimą. Tiesa, dėl šiandieninio vertimo e, režimo 21 kalba jis siūlomas šiandien. Atsiprašome estų ir maltiečių, kad jų kalbomis vertimo nėra. Dokumentai elektroniškai prieinami atitinkamoje svetainėje. Posėdis yra transliuojamas internetu. Skaitmeninis parašas. Nariai turi galimybę elektroniškai pasirašyti dokumentus su PIN kodu arba išmaniąją kortelę. Skaitmeninis parašas padidina saugumą, taip pat taupo laiką. Kad pasinaudotumėt skaitmeniniu parašu, nariai turi asmeniškai kreiptis, kad gautų PIN kodą arba išmanėją kortelę. Spalio 9 dieną 16 val. vyks e, informacinis e, susirinkimas seminaras apie skaitminio parašo naudojimą. Kvietimas jums bus išsiųstas. Elektroniniai posėdžiai. Siekiame sumažinti popieriaus sunaudojimą. Parlamentas numato galimybę skaityti visus komiteto dokumentus kompiuterio ekrane didžiai įtek atstovus mes kviesime atvykti pas mus. Taip pat išklausysime trumpą pranešimą. Dabar prašau, išklausysime tą pranešimą. Ačiū pirmininkė už šią galimybę pristatyti Jums e-posėdžio taikomąją programą. Tie, kurie anksčiau dirbote šiame komitete praeitos kadencijos metu, jau girdėjote apie e-posėdžio iniciatyvą, galbūt jau ją naudojotės, bet be jokios abejonės čia yra ir daug naujų narių bei darbuotojų. Todėl norėtume papasakoti, kaip veikia e-posėdžio programėlė. Pirmininkas teisingai pasakė, kad e-posėdis padės parlamentui sumažinti popieriaus sunaudojimą. E, anksčiau šūsnis popieriaus būdavo prispausdinamos ruošiantis posėdžiams, bet labai mažai to popieriaus, tų popierinių dokumentų būdavo panaudojama. Tai yra popieriaus švaistimas. E posėdžio programa ne tik pakeis popierinius dokumentus, bet padės visiems dirbti veiksmingiau ne tik posėdžių salėse, kabinetuose, bet ir kitur, pasinaudojant mobiliais įrenginiais. E-posėdis tai čia parlamente sukurta programėlė, tai naujas būdas parlamentui dirbti. Galite naudotis ir nešiojamame kompiuteryje, planšetinėme kompiuteryje ir išmaniajame telefone, kuris turi Wi-Fi arba trečios kartos interneto ryšį galite dirbti su tais dokumentais tarsi jie būtų popieriniai. Pademonstruosime trumpą pranešimą, jei turite savo įrenginius, planšetinį kompiuterį arba išmanųjį telefoną, galite bandyti prisijungti. Mes išdalyjome trumpą vieno puslapio instrukciją, kaip naudotis e-posėdžiu. Nenorime apie šį projektą dalyti per nelik daug papildinės medžiagos, bet čia išimtis. E-posėdis tai internetinė programėlė. Tam jums prireiks interneto adreso, jis yra instrukcijoje. Jums reikės į prisijungimo vardo ir slaptažodžio. Pirmininkė, dabar paprašysiu kolegos trumpai pademonstruoti, kaip veikia e-posėdis, o po to galėsime atsakyti į klausimus. Ačiū, labas rytas. Aš naudosios iPad'u, tačiau galite naudotis ir kitais prietaisais šiam tikslui. E-posėdis yra interneto programėlė. Papildomos programinės įrangos jums nereikės instaliuoti. Pirmiausia, jums reikia prisijungti prie oficialios Europos parlamento e, svetainės. Tada dedate pasvirą į brūkšnį ir rašote e-meeting. Tai vidinė programa prie jos, todėl gali prisijungti tik tai nariai, ir darbuotojai. Reikės naudotojo vardo. Štai manasis, jums reikės savo vardo, o čia mano slaptažodis. žodis. kartą prisijungęs prie programos matau įžanginį ekraną. Čia nurodyti trys etapai, kad prisijungtume prie dokumentų. Pirmą pasirink, pasirenkame kalbą, komitetą ir posėdį. Spaudžiame start ir štai vartotojo sąsoja. Ji pateikiama bet kurią kalbą. Ir visi komitetai turi tokį patį, tokią pačią vartotojo sąsoją. Dabar galiu pasirinkti kalbą, perjungiu kalbą į anglų, o šalia galite pasirinkti komitetą. Pasirenku aplinkosaugą. Štai bendras vaizdas. Kairėje yra posėdžiai, dešinėje kiekvieno posėdžio darbo tvarkė. dešinėje viršuje turime skirtingus perjungimo parametrus. Galiu perjungti į darbo tvarkės vaizdą, galiu įsijungti dokumentus, vėliau papasakosiu apie e-committee e, funkciją, taip pat feedback, tai yra naujas bruožas, e, ten galite pareikšti savo nuomonę ir taip pat help pagalbos skyrius. Appendix tai labai naudingas bruožas, galima prijungti juo naudojantis dokumentą į sistemą. Štai čia yra meniu. Per jį galima pasidalyti su kolega arba asistentu kurio nors darbo tvarkės punktų. Dabar smulkiau apie programos turinį. Tarkime, kairėje pusėje pasirenku šiandieninį posėdį. Tai rugsėjo 24 posėdis. Dešinėje matau atnaujintą darbo tvarkę ir susijusius dokumentus. Pliusas. Ant jo paspaudus matau papildomą informaciją susijusią su bet kuriuo darbo tvarkės punktu. Tai informaciją apie pranešėją ir taip toliau. Paprastai šitie dalykai anksčiau būdavo spausdinami. Sumanimas štai koks. E-posėdžio programa turėtų būti naudojama kaip spausdinimų dokumentų, dabartinių dokumentų pakaitalas. Prie bet kurio darbo tvarkės klausimo pateikiamas susijęs dokumentas. Štai darbotvarkės projektas, galiu pasirinkti bet kurią kalbą. Rumuniškai atverčiau, jei noriu pasirašyti kokiu nors pastabų, labai lengva atidaryti kitą programėlę. Tai priklausys nuo jūsų įrenginio, kokį teksto redagavimo, mm, kokią programą turite. Pavyzdžiui, čia aš atsidariau Adobe Reader. Ir aš galiu dirbti su dokumentu, galiu pasižymėti kažką, galiu užsirašyti komentarą. viską, ką aš darau, vyksta tik tai su savo kopija. Nieko iš e, šitos informacijos su kitais nedalinuosi, dirbu tik su savo parsisiųstu dokumentu. Baigęs dirbti su komentarais, galiu šiuo dokumentu galiu pasidalyti arba su kolega, arba su asistentu. Ir mano redakcinės pastabos, komentarai bus išsaugoti ir aš galėsiu juos persiųsti. Tokia standartinė e-posėdžio programos naudojimo situaciją. Aš prisijungiu prie dokumento prieš posėdį, galiu atsiversti bet kokią kalbą, galiu pasižymėti dokumente, ką man reikia ir persiusti kolegoms. Yra dar viena programa, vadinama e-komitė, e-komitetas. Tai darbo įrankis bet kuriam komitetui. Čia bet kuris komitetas gali išsaugoti su savo darbu susijusius dokumentus. Galite rasti papildomos informacijos, galbūt ji bus jums naudinga ruošiantis posėdžiui. Pranešimų projektai, nuomonių projektai, pakeitimai, pakeitimų laiko terminai, e-committee programėlė jums taip pat prieinama. Štai čia matome, kad dokumentų nėra. Beje, ši programa veikia bet kuriame įrenginėje su bet kuria ekrano skiriamąją gebą. Štai čia pateikiama informacija apie narius ir asistentus. Galiu atsiversti jų kontaktinius duomenis, administratorių, politinių frakcijų. Tai labai naudinga asistentams. Štai tokia e-komiteto programa, o prieš tai buvo e-posėdžio programa. Aš ją jau jums pademonstravau. Jei turite klausimų, esu pasiruošęs atsakyti. Ačiū. Nemanau, kad yra kažkokių klausimų šio klau... šią temą. E, ši prezentacija buvo pateikta e, tik tai tam, kad supažindintume kolegą su priemonėmis kuriomis galime naudojami ir su sekretorijatu e, ITEC e, generaliniu direktoratu organizuosime specialius apmokymus, e, kad būtų, pavyzdžiui, mūsų asistentai supažindinti, kaip geriau panaudoti turimas priemonės. O dabar galime pereiti prie mūsų darbo projekto. Ketvirtas darbo punktas yra susijęs su tarybos naujomis pozicijomis. E, valstybės narės e, šiuo metu gali mm, na, priimti laisvai e, sprendimus dėl genetiškai modifikuotų organizmų, leisti juos auginti arba leisti tokį ribotą jų auginimą. Na ir dabar gavome naują tarybos poziciją šio klausimu. Turiu pasakyti, kad e, GMO e, teisės aktas yra labai senas E, komisija pateikė savo pradinį pasiūlymą 10 metais, tuo tarpu Liepos mėnesį 11 metų buvo priimtas sprendimas parlamente pirmojo svarstymo metu ir tik tai 2014 metų birželį buvo pasiektas politinis susitarimas taryboje. E, teigiamai balsavo visos valstybės narės, įskyrus Belgiją ir Luksemburgą, pastarusios susilaikė. Na ir Liepos pabaigoje, 23 dieną, taryba buvo patvirtino e, savo oficialią poziciją, kuri buvo paskelbta plenarnio posėdžio metu e, rugsėjo mėnesį. E, pirmininkaujanti Italija siekia, kad būtų susitarta antrojo svarstymo metu, e, dar esant 2014 metams, todėl mes siūlome atitinkamai patvirtinti štai kokį e, terminų grafiką. Spalio 13 dieną mes e, svarstysime e, įgaliojimus rezoliucijos projektą ir komitete šis klausimas bus aptartas. Galite teikti savo pasiūlymus iki 15 spalio, dėl įgaliojimų balsuosime e, lapkričio 5 dieną. Na ir taip pat dėl pačio susitarimo ketiname balsuoti 15 metų sausio mėnesį, o plenarinėje sesijoje taip pat šis klausimas turėtų būti keliamas 15 e, metų sausio mėnesį. Taigi tiek būtų dėl kalendoriaus. Dabar galime pereiti prie penktojo darbo tvarkės punkto, tai yra posėdžio protokolų patvirtinimas Liepos 23 ir 24 bei rugsėjo 3 posėdžių protokolai. Jeigu e, nesulauksime pastabų iki e, šio posėdžio pabaigos, minėtų posėdžių protokolai bus laikomi patvirtintais. Dabar galime pereiti prie kito darbo tvarkės punkto, e, kuris yra susijęs su prieštaravimu pagal darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį apivartinių taršos leidimų priekybos sistemos. E, sektoriai ir jų pošakiai, kuriems būdinga didelė anglies dioksidų nutekėjimo rizika sąrašas 2015-2019 metams. Prieštaravimas e, buvo tiksliau e, žalieji paparašė tokio prieštaravimo, tad norėčiau suteikti dabar žodį kolegai Eckhout, kad ir pristatytų šį klausimą. Chairman and, uh... Labai ačiū gerbiamas pirmininkė, labai ačiū visiems, kad e, taip gausiai susirinkote. E, daug lobistų kreipėsi elektroniniu paštu, elektroniniais laiškais, tai sukėlė didžiulį susirinkimus domėjimą. Mes turime e, prekybos e, prinės taršos leidimais sistemą, yra problemų dėl tarptautinės konkurencijos ir jeigu bendrovė turi problemų tarptautinėje erdvėje konkuruodama, tai reiškia, kad ta e, bendrovė gali dalyvauti aukcionuose, bet gauti leidimus nemokamai. Bet e, visa esmė taršos prekybos leidimų yra aukcionai, o jeigu kažkas kenčia tarptautinėje konkurencinėje kovoje, gauna nemokamus leidimus. Ir metodologija, e, kaip paskaičiuoti e, bendrovėms nemokamus leidimus buvo dar e, nustatyta 2008 metais. Kitaip tariant, yra labai sudėtinga metodika, pagal kurią skaičiuojamas bendrovės, kurios yra įtraukiamas į sąrašą specialių bendrovių, kuriams taikoma išimtis. Dar devintaisiais metais šiame komitete mes apie tai kalbėjome ir pasipriešinome tai siūlomai metodikai. Dar 2009 metais nesakėme, kad dar nelik daug bendrovų atsidursim iš, išimčių sąraše. Iš Tai reiškia, kad beveik visos bendrovės, kurios e, gamyboje išskiria CO2 atsidurs tame sąraše ir dėja mes pasirodėme teisūs. Dabar e, daugiau kaip 95 procentai CO2 e, emisijų pramonėje atsidūrė tame šimčių sąraše. Jeigu nesi tame sąraše, tai gal kaip pramonės atstovas neteisingai e, dirbi. Ir Ta prasme yra labai ilgas sąrašas, mes devintaisiais metais skundėmės dėl to, bet tuomet komisija pažadėjo mums peržiūrėti 14 metais e, metodologiją. 2008 metais teisės akte taip pat numatyta, kad turi būti peržiūra e, tarp 2008 ir 2020 metų ir kad būtų pagoreguotas tas sąrašas arba e, kad bus bendrovės išbrauktos e, iš sąrašo iki šiol, galima tik įrašyti bendrovės į sąrašą. 14 metais buvo pažadėta atlikti pežiūrę, dėl to mes nutarėme, kad nereikia dabar reikšti prieštaravimo, kad reikia palaukti pežiūros, kuri buvo atlikta Šią vasarą komisija atliko savo namų darbus, pateikė pežiūrį, tai reiškia, kad e, pateikė poveikio vertinimą. Deja, jisai kol kas nėra viešai paskelbtas ir nauja komisija e, kalba apie geresnį reglamentavimą. Aš tikiuosi, kad tai bus jos prioritetas. Ir jeigu e, taip ir bus, tada reikia poveikio vertinimų ir tie poveikio vertinimai turėtų būti viešai paskelbiami, nes jais pagrindžiami sprendimai. Mes visi žinome, kad e, niekas nelaikomas laptai, taigi turime tą poveikio vertinimą ir išsintinėjame jį nariams, e, kuriems rūpi ši tema, nes labai svarbu yra pasižiūrėti į tai. Ir dabar didžiausia problema E, nuspręsti, kokios bendrovės bus įrašytos į sąrašą. Ir dabar pasitelkiama kaina 30 eurų už CO2 toną tai yra atskaitos taškas. Mes visi žinome, kad dabartinė kaina yra maždaug 5 eurai už toną. Ir tai yra didelė problema, nes kuo aukštesnė numatoma kaina, tuo teoriškai daugiau bendrovių turės problemų konkuruodamos tarptautinėje setyje. Ir gali būti, kad kažkada visos, jeigu šimtas būtų kaina, tai visos atsidurtų įmonės sąraše. Poveikio vertinimas skirtas tam, kad būtų atsižvelgta į tuos dalykus. 33 puslapyje labai gražiai sakoma to vertinimo, kad e, jeigu pasireikš pats sudėtingiausias scenarius, tai kaina 20 metais bus 12 eurų už toną. Komisijos e, poveikio vertinimas pats prieina prie išvados, kad nelogiška naudoti 30 e, eurų kaip atskaitos tašką. Kai kas sako, reikia naudoti 30 eurų, taip nustatyta teisės akte, bet 33 puslapyje labai aiškiai pasakyta ir noriu pacituoti poveikio vertinimą. E, kuriame sakoma, kad direktyvos tekstas nenurodo konkrečiai, kokia, kokios, e, kokio dydžio kaina turi būti naudojama. Reikia po veikio vertimo sistemos, kuri palengvintų sprendimų prieimimą ir atlikti išsame analizę pagrįstą geriausiais e, turimais duomenimis. Tai, ir paskui pagrindinė poveikio vertinimo išvada ketvirtame puslapyje sakoma, kad e, dabar galimybė numatyti mažiau sektorių reiškia, kad 40,5 e, e, procentų sumažins paskirimus iki 19 metų. Tai reiškia 5 milijonai papildo pajamų valstybėms narėms. Ir nekalbama apie CO2 kainą, bet kalbama apie paskirstimą. 5 milijardai, ne milijonai, atsiprašau. 5 milijardai yra paskirstimas, kas mokės ir kas gaus tas sumas. Dabar komisijos pasiūlymas yra išlaikyti kainą 30 eurų, pati prieštarauja komisija savo poveikio vertinimui ir tai reiškia, kad tie 5 milijardai eurų bus atiduota pramonė, kuri neturi problemų tarptautinėje konkurencinėje kovoje, nes jau yra sąraše, kur numatyta per nelygą aukštą kainą už emisijas. Tai reiškia, kad mes dabar numatoma, numatome 5 milijardus valstybėms narėms, mokesčių mokėtojams. Ir kreipiuosi kolegas iš EPP kurie visi per visas ekonominės diskusijas sako, mes turime labai griežtai elgtis, e, atsargiai elgtis su mokesčių mokėtojų pinigais. O dabar kalbame apie tai ir atsiranda tie 5 milijardai, kuriuos turės sumokėti mokesčių mokėtojai, e, toms bendroms, kurios visai neturi jokių problemų konkurencinių. Ir, e, tai kartais e, reiškia e, klaidas. Aš nesakau, kad mums reikia dabar atsisakyti viso sąrašo, bet aš sakau, kad mes geresnę kainą turime nurodyti, e, tam sąrašui sudaryti. Pramonės apsauga e, turi būti skirta tiems, kuriems reikia tokios apsaugos. Ir tą mes vadiname geresnių reglamentavimų. Ir tą ir galėtume pasakyti, atlikite analizę, veikite pagal išvadas ir teisingai naudokite pinigus ir nenaudokite mokesčių mokėtojų pinigų ten, kur to nereikia. Turiu pasakyti, kad aš esu tam tikra prasme nusivylęs. Ir e, dėl Piterio jisai žino viską ir spaudos pranešime padarytos yra klaidos, nors jis išmano šį reikalą. Taigi didžiausia problema yra su lėšų perskirstimu. Dabar paskutinis pastebimas. Aišku, lobistai sako, bet tai sukuria neaiškumą pramoniai. Kaip aš sakiau, 2008 metais dar bu, buvo numatyta, kad peržiūra bus atlikta 14 metais. Poveikio vertinimas aiškiai rodo, kad 30 eurų nėra sąžininga kaina. Visi sako, išskyrus pramonę, kad reikėtų kitokią e, e kainą naudoti net ir valstybės narės, o poveikio vertinime sako 16, nurodoma 16,5, kas ir tai yra per aukštai. Paskui sakoma, kad reikėtų pereiti prie e, sažingesnių įnašų pagal rezultatus, tačiau politinis sprendimas yra kitoks. O mes kaip parlamentas turime teisę išreikšti prieštaravimą. Bet aš noriu taip pat pasakyti, kad turime net ir prievalę pasipriešinti. Mes kaip sprendimo prieimėjai privalome pasakyti komisijai, kad komisija klysta. E, ir e, iš tikrųjų tai yra geresnis reglamentavimas, tai tikėkime, kad Timemans pradės dirbti kaip galima greičiau. Ir e, būtent tą reiškia e, geresnis reglamentavimas. Mes, kaip parlamentas, privalome pasipriešinti tam ir reikalauti geresnio sąrašo. Pramonė žinojo, kad bus atlikama peržiūra. Pramonė žino, kad mes, kaip parlamentas, turime teisę pasipriešinti ir vienintelis dalykas, ką dabar darome, veikti pagal savo turimas teisės ir tą mes turėtume daryti ir turėtume paprašyti komisijos parengti naują sąrašą, nes jie jį yra pasirengę, kadangi reikia atlikti paskaičiavimus. Ir tegul e, pakoreguoja viską pagal kainą ir sudaro naują sąrašą. Aš nesakau, kad aš tyčia tai darau, bet tai yra susijęs su politinių sprendimų kokybė. Dėl to aš prieštarauju e, pasiūlymams ir tikiuosi, kad dauguma parlamente taip pat pasipriešins tokiai metodikai ir pradėkime geresnį reglamentavimą jau šiandieną. Grazie e adesso. Ačiū. Dabar norėčiau suteikti žodį. Peter Lyzer, prašome. Labai ačiū. Norėčiau pateikti. Buvo ir man skirta keletas klausimų ir norėčiau sureaguoti. Pirmiausiai pasakysiu, kad suprantu kolegos poziciją. Taip, aš irgi esu nepatenkintas dėl veiksmų iš tam tikrų lobistų pusės. Uh, mes matome, kad net kai kurie labai takingi lobistai e, užsima veiklą prieš dabartinę sistemą. Kai kurie atvirai e, rodo savo požiūrį, kai kurie netaip atvirai ir kai kurių lobistų argumentai iškart atmetami. Gal lobistai gali kai ką daryti, bet mes, pavyzdžiui, negalime e, E, sauliaisti atmesti visos sistemos, mes turime ją ginti ir rimtai žiūrėti ją. Klimato politika yra kvestionuojama ir aš tikrai nenorėčiau nei pritarti tokiam dalykui, nei paremti jo. Jeigu kai kurie lobistai nebūtų tokie tiesmukiški, savo veiksmais mes galbūt nebūtume atsidūrę tokioje keblioje padėtyje. Man atrodo, yra aišku, kad mes turime labai ambicingai siekti savo tikslų e, klimato politikos srityje vyksta aukščiausio lygio sustikimas e, klimato kaitos klausimais, Bankimun padarė pareiškimą ir mes turime prisijungti prie bendros pozicijos. Mes turime dabar 40 procentų tikslą Europos Sąjungoje ir norime, kad jis būtų pasiektas tokia APP frakcijos yra aiški pozicija. Niekas neketina kvestionuoti to procento, kuris e, svarstamas tarptautiniu mastu. Dabar dėl ETS e sistemos. Aš e, balsavau už rezervą. Ir kalbėjome apie tai su komisijos nariu atsakingu už klimato kaitą. Uh, Taip pat e, mes pasisakome už rinkos stabilumo rezervą. Aš asmeniškai manau, kad mes turėtume e, perkelti tai į 17 metus. Pramonė mūsų beveik neremia ir tai yra problemos dalis, dėl to mes šiandien ir kalbame apie šį dalyką. Jeigu prekyba apivartinės taršos leidimais veiktų gerai, tada nekalbėtume apie 5 e, eurus. Jeigu mes galėtume pasiekti pažangos, tai kai kurie kolegos argumentai e, nebūtų tokie tvirti, bet situacija yra gana sudėtinga. Ir e, e, šiame kontekste mes apsvarstėme baso e, argumentus ir atmetame kaip frakciją. Tai dėl sąrašo to išimčių numatomos, numatoma pirmenybė naujausiams technologijoms ir bendrovės geriausios turės nemokamus, gaus nemokamus pažymius, kitos turės dalyvauti aukcionuose. Kalbame apie tik pačias geriausias bendrovės, nes mes norime skatinti inovacijas, investicijas. Norime, kad būtų investuojame į naujausias, pačias pažangiausias technologijas. Jeigu bendrovės tą darys, tai jos neturėtų pirkti pažymėjimų. Dėl kainos 5-20 nereikia iš vis kalbėti apie kainą, jos neturėtų būti įtrauktos į aukcionų sistemą, jų nereikia bausti už e, tai, kad jos siekia naujovių. Mes tokiu būdu skatiname e, inovacijas. Tai yra esmė prekiaujant e, taršos leidimais. Mes nenorime, galvojame bendrovės, kurios investavo pastaruosius penkerius metus ir nenorime, kad tos pažangiausios bendrovės būtų nubaustos. Galime girdėti vairiausių argumentų iš bendrovės, sudaro įspūdis, kad jos yra visos labai modernios net e, apie futbolo, jeigu kalbėsime apie futbolo klubus, tai jie visi sako, kad priklauso čempionų lygai. Bendrovių atstovai sako, kad jų bendrovės yra tikrai labai pažangios, bet ne visais atvejais taip yra. Jeigu jas, jūs domitės futbolu, tai žinote, kad negalima kvestionuoti teisėjų sprendimų ir negalite sakyti, kad Vokietijos futbolo komanda laimėjo e, čempionų lygą. Reikia objektyviai žiūrėti tuos dalykus. Taigi pažangiausios e, bendrovės neturėtų pirkti pažymėjimų, leidimų ir mes turime negalime pasakyti bendrovėms, kurios investavo, kad parlamentas dabar pakeitė e, nuomonę ir jos turės dalyvauti aukcionuose. O jeigu kainos išauks, tada e, problema dar pagilės. Manau, kad visi supranta, jog tie dalykai tarpusavėje susiję komisija turi informacijos. 40 procentų tikslas komisijoje buvo patvirtintas nes buvo kitas sprendimas e, susijęs e, su išimčių sąrašu. Ir komisijoje kai kas priešinosi tam 40 procentų, 40 mm, procentų išimčiai. Ribai, atsiprašau sakoma, nereikia sąraš, kai kas mes suprantame, kad norima pakeisti tik tai sąrašą, neatsikratyti jo, bet mes veikiame pagal dabartinę sistemą arba reikia atsakyti viso sąrašo ir paprašyti naujas, kad būtų parengtas. Žiūrint iš teisinės perspektyvos, tai yra sprendimas taip ar ne. Jeigu mes palaikysime baso pasiūlymą, tai iš tikrųjų mes atmesime visą sąrašą. Ir tai reiškia, kad nei viena bendrovė, nei viename sektorėje nebebus tame sąraše. Iš mūsų perspektyvos žiūrint, tai e, yra nesažininga, neteisingai bus e, nubaustos bendrovės, kurios investavosios aš e, suprantu, kad mes turime kažką daryti su dabartinė situacija, tačiau Manau, kad kai kurių e, lobistų, kurie veikia beskruplų veiksmai, neturėtų reikšti, kad visi bus nubausti. Tokia yra EPP pozicija. Ačiū Jums uždėmesi. Lyzer. Ačiū Peter Lyzer. Dabar žodis ponui Matija Hrautė. Ačiū. Dėl mūsų frakcijos Mes ketiname organizuoti diskusijas e, šiuo klausimu šiandien po pietų dalyvaujant e, komisarui. Aš tiesiog galiu pritarti tam, ką pasakė Basas e- Eichhout. Pereitais metais šis klausimas buvo taip pat analizuojamas buvo parengtas ir atitinkamas pasiūlymas. Tuo metu buvo kalbama apie įvairius aspektus susijusius su ETS sistema. Sakyta, kad reikalinga dinamiškesnė sistema, kuri galėtų geriau reaguoti į rinkos kainas. Taigi neturėtumėm būti naivus. nereikia manyti, kad e, jeigu mes atsisakysime CO2 nutekėjimo sąrašų, e, palengvinsime ES įmonėms gyvenimą. Taip tikrai nėra. Na, kartais e, situacija komplikuojasi ir priemant sprendimus reikėtų atsargiai elgtis. Dėl backloading koregavimo priemonių e, šis klausimas man yra labai aktualus ir man atrodo, kad dabar egzistuoja pernelyg daug leidimų, e, kuriais yra prekiaujama. Komisija turėtų e, įvertinti, kokias pasakmes sukeltų E, skirtinga kainodara 30 arba 40 e, eurų už toną. Taigi norėčiau sužinoti, kokios būtų konkrečios e, pasakmes, kas bus dėl to prieštaravimo, kokios pasakmes galėtų jis sukelti. Iš kitos pusės, kodėl tos 30 eurų kainos Dabar m, mm, už vieną toną CO2 yra mokama 5 eurai, taigi norėčiau sužinoti, kas bus su tuo e, skirtumu ir kas e, gaus tą visą e, naudą. Galiausiai, jeigu bus patvirtinas Baso Eichhauto pasiūlymas, kas atsitiks po to? kokios bus viso to pasakmės įmonėms. Nes, e, kaip aš suprantu situaciją, įmonės turės pirkti leidimus 2015 ir 2016 metams. Mano nuomonė, e, komisija vėluoja su poveikiu įvertinimu E, nes žino, kad šiuo klausimu tuo pat metu turi dirbti ir Europos parlamentas, dėl to reikia na, tik tai apgailestauti. Taigi norėčiau sužinoti daugiau E, na, informacijos apie numatytus e, laiko terminus ir planus, ar viską galima tikrai pasiekti per keturis mėnesius. Dar norėčiau užduoti klausimą dėl pačių leidimų jų skaičius. Kai kas e, kalbėjo apie lobistus, kurie yra labai aktyvūs ir sako, kad 5 eurų kaina yra pernelyg didelė, 6 eurai gali taip pat būtų, būti neprimtina. Taigi, kas būtų, jeigu CO2 kaina būtų sumažinta iki 5 eurų? Mes juk nenorim atsisakyti CO2 e, nutekėjimo sąrašo, bet problema turi būti sprendžiama. E, Kitaip tariant, tas sąrašas visiškai netitinka realybės. Ir tai gali turėti neigiamų pasiekmių mūsų klimato kaitos politikai. Juk negalime leisti e, sudaryti tokią situaciją, kad vieną saugosim, o kiti už tai turės mokėti. Taigi tokie klausimai komisijai ir mano frakcija dar šiandieną susitiks ir aptars šį klausimą. Klausimas tikrai nebus e, paprastas. Ir negalime tik tai šiaip laisva ranka pritarti tokiam dalykui. Ir vien dėl to, kad šis klausimas dabar yra aptarinėjimas, tai jau yra lobistų darbo rezultatas. Ponas Dankanas. Ačiū pirmininkė. Iš pat pradžių norėčiau pasakyti, kad pritariu prie dėl į poveikio įvertinimo, kad poveikio vertimas turi būti paviešintas iš anksto. ECR frakcija neprieštaraus šiam prieštaravimui. E, mums labai svarbu suvokti esamą situaciją. ETS sistema neveikia, bent jau ne taip, kaip buvo numatyta. Dabar jeigu pažiūrėsime į visą tą kelionės pradžią, prisiminsime, kad na, nuo to laiko buvo daug dalykų. Pavyzdžiui, finansinė krizė, kuri e, turėjo pasiekmių pramonėje Europos Sąjungoje ir pasaulyje. Ir tik dabar matome, kad yra grįžtama e, prie prieš krizinių e, pramonės lygių. Dėl CO2 reikėtų žiūrėti į dedamas pastangas atsižvelgiant į susidariusią situaciją. E, taigi dabar reikėtų pasižiūrėti į e, komisijos pateiktus pasiūlymus. Komisija sako, kad reikėtų padidinti e, CO2 kainą nuo 5 iki 30 eurų ir na, tokį žingsnį mes priemame domėn. Tačiau dabar pažiūrėkime, jeigu mes pritarsime šiam prieštaravimui, kils problema. Tai nėra šiaip taip arba ne e, sprendimas. Jeigu mes e, paremsime prie, prie, prieštaravimą, atsiras e, nestabilumas įmonėms, o stabilumo įmonėms reikia planuojant. Kyla ir kitų klausimų. Kaip mes, pavyzdžiui, e, galėsime pritaikyti e, teisinės procedūras e, tam prieštaravimui? Taigi, jeigu sąrašas neegzistuos 2015 metų pradžioje, atsiras nestabilumas, atsiras teisinė spraga įmonėms ir tai sukels rimtų problemų. Aišku, tam tikras ambicijų lygmuo turi būti, bet turi būti sudarytos sąlygos įmonėms e, atsigauti ir mes turime užtikrinti, kad ETS sistema veiktų taip, kaip e, buvo numatyta pradžioje. Ir yra įvairių būdų pasiekti šio tikslą. Būtent dėl tos priežasties laikausi nuomonės, kad nereikėtų pritarti prieštaravimui. Būtent dėl tos priežasties ECR frakcija šiam prieštaravimui nepritars. Dėkoju. Ponas e, Gerbrandi. Dauguma čia esančių žmonių yra proeuropietiškai nusiteikę. Ir kaip tokie mes e, išgyvename labai sudėtingą rinkiminę kampaniją, vis daugiau rinkėjų kritiškai nusiteikia mūsų atžvilgiu. Aš ginu tai, kaip Europoje yra priimami sprendimai, nes aš žiūriu, pavyzdžiui, kokios yra nacionalinės procedūros. Ir teigiu, kad mūsų sprendimų prieimimo procedūra yra daug skaidresnė nei nacionalinė. Daugiau žvelgiama į ateitį, ilgalaikę perspektyvą, tuo tarpu mūsų nacionaliniai parlamentai e, ilgai, e, pavyzdžiui, diskutavo apie banginių e, žvėjybą, Mes čia Europoje kalbėjome apie energetiką ir laikotarpį iki 2030 metų. Taigi aš noriu pasakyti, kad Europos e, Sąjungos sprendimų prieimimas yra daugiau nei nacionalinis sprendimų prieimimas. Mes remiamas moksliniais įrodymais, e, poveikio įvertinimais ir tai, kad e, tie poveikio įvertinimai yra gerai atlikti. Dabar dėl CO2 nutekėjimo ir pasiūlymo E, kurio sulaukime. Jis buvo pagrindas nepaviešinto poveikio vertinimo pagrindu ir tai yra tikrai kontroversiškas dalykas. Todėl norėčiau užduoti klausimą komisijai, kodėl apskritai vyksta tos diskusijos, jei nebuvo paviešintas poveikio vertinimas ir kodėl Europos komisija rengia pasiūlymą, kuris visiškai nedėra su jos pačios poveikio vertinimu. Ir ne tik tai, kad šiek tiek nedėra, bet iš esmės nedėra su poveikio įvertinimu. Taigi gal komisija galėtų pateikti paaiškinimu. Dabar, jeigu mes rimtai žvelgiame į europinę politiką, sprendimų priimimą ir giname e, mūsų darbą, į tokius klausimus e, reikia atsakyti. Nes e, labai svarbu, kad mūsų sprendimai būtų ilgalaikiai ir paremti įrodymais dėl 30 eurų už CO2 toną. Visą tai prieštarautų bet kokiems moksliniams įrodymams, kurių, kuriuos aš mačiau šioje srityje. Taigi dar kartą norėčiau pabrėžti. Tai, ką pasakė ponas Eckhout, kad CO2 nutekėjimas nėra diskusijų objektas. E, problema yra tai, kaip yra viskas apskaičiuojama ir kaip tas sąrašas yra sudaromas. ETS CO2 nutekėjimas atsiranda būtent dėl mūsų kovos su klimato kaita, kad mes norime e, stimuliuoti inovacijų atsiradimą. Ir jeigu tai yra mūsų tikslas, mes turime paremti inovacijas, e, įmonės, kurios investuoja į inovacijas. Turime pa, įmonės, kurios neinvestuoja inovacijas, priversti tai daryti. Tačiau nemanau, kad toks CO2 nutiekėjimo sąrašas paremtų e, įmonės, kurios investuoja inovacijas ir tikrai nepas, nepaskatintų to daryti kitų įmonių. Dėl prieštaravimo mes galime tik pasakyti taip arba ne. Bet jeigu mes pasakysime ne CO2 nutekėjimo sąrašui, ne, tai nereiškia, kad tokių sąrašų nebus ateityje. Juk mes galėsime paraginti komisiją parengti kitą geresnį sąrašą. Ir džiugu girdėti, kad ECR frakcija nori, kad e, CO2 kaina būtų padidinta iki 30 eurų. Man tikrai labai malonu girdėti tokį prašymą iš ECR frakcijos, taigi tikrai E, su jumis bendradarbiausiu, kaip per artimiausius mėnesius bus tobulinama ta ET sistema. Labai norėčiau sulaukti konkrečių pasiūlymų iš jūsų. Galiausiai, pirmininkė, vakar e, įvyko jungtinių tautų klimato kaitos e, samitas New York'e ir buvo paskelbtos kai kurios ataskaitos, kuriuose galiausiai yra sakoma, kad kalbant apie Mm, ekonominį augimą ir klimato kaitą ir sąsają tarp jų, e, jeigu bus veiksmų imtasi atskiruose regionuose, e, mm, tai nereikš, kad jeigu, pažiūrėjau, mes imsime veiksmų klimato kaitos rytyje, kažkaip neigiamai ženkliai įtakosime mūsų ekonomiką. E, Tokį, tokią informaciją e, paėmiau iš klimato kaitos ataskaitos, kurią parengė mm, šios ryties ekspertai. Taigi aš balsuosiu už prieštaravimą, nes noriu priversti komisiją, kad ji parengtų naują sąrašą, kuris būtų paremtas e, mokslu, o ne politinėmis peripetijomis. Dėkoju. Ačiū, ponas Rodė. Pone Rodrygės Ruvai. Gracias, prezidente. Sveiki, ačiū pirmininkė. Aš kalbėsiu iš politinio požiūrio taško, ne iš techninio. Jūs minėjote, kad emisijų prekybos sistema davė galimybę kompanijoms susikrauti turtus. E, tos teisės prekiauti misijomis buvo suteiktos nemokamai. Be to, jos padidino sąskaitas paprastiems žmonėms, sudarė galimybės spekuliuoti emisijų kvotomis ir tai tarsi papildomas verslas toms kompanijoms. Trečiuoju etapu iki 2020 metų buvo ketinama plačiau paskleisti tas e, nemokamas teisės, tačiau energetikos kompanijos vykdė lobizmą, e, kad teisės būtų toliau suteikiamos nemokamai. E, kitas klausimas yra anglės dioksido nutekėjimas, perkeliant gamybą už ES ribų. Čia panašu į šantažą. Negalime vadovautis įsivaizduojama kaina, kurią mums primeta lobistai, nepatikdami jokių mokslinių pagrindimų. Emisijų kaina nurodoma apskaičiuojama maždaug 30 eurų už vieną toną, bet čia siūloma tik tai 5 eurai. Todėl perkelimas netenka prasmės, kadangi už CO2 nutekėjimą nustatoma niekinė kaina. Nebelieka pagrindo ir teikti subsidijas toms kompanijoms. Mes prieštaraujame ETS sistemai, nes ji nepasitvirtino. Ačiū pirmininkė, mūsų frakcijos poziciją išdėstė Peter Lyze. Svarbus argumentas yra tiekimo saugumas užtikrintas tiekimas, tačiau nepamirškime, kad artėja 2015 metų sausio pirmoji diena ir keisis emisijų prekybos tvarka. Tai ne tik politiniai klausimai, bet ir techniniai aspektai. Komisija turės parengti naująjį sąrašą, bet su tuo sąrašu susiję daugybė neiškumų. Be to, pasirinktas laikas yra netinkamas. Štai dėl to EPP čia svarstamam prieštaravimui pritarti negali. Pone Grostet. Atsiprašau, pirmkė, neišgirdau kad mane kviečiate. Piteris Lyzeris prista, Lyzer pristatė mūsų frakcijos poziciją ir aš visiškai pritariu. Manau, kad atmetimas, e, sąrašą mes turime kalbėti apie atmetimą, e, atmetimas sąrašas sektorių, kurie gali nukentėti nuo e, CO2 nutekėjimo, sukurs neiškumą mūsų įmonėms. Pavyzdžiui, galvokime dabar apie investicijas ir jų planus. E, ekonomikos kontekste, kai auga energetikos kainas, mes turime paremti mūsų pramonę, nes jos e, dalyvauja konkurencinėje kovoje. Mums reikia e, prisiminti, kad pramonė Europoje reikia stabilumo ir e, kaina CO2, mano nuomonė, neturėtų būti keičiama, kuri tarnauja sąrašui Ir sąrašas nereiškia, kad e, įmonės neturi siekti mažinti CO2 e, emisijų, jos e, turi laikytis reikalavimų iki 20 metų mažiau, sumažinti CO2 išmetimą 21 procentu. Ir ne visos iš tikrųjų įmonės gaus 100 procentų nemokamų leidimų. Mes e, turime galvoti, kad yra įmonės, kurios mažiausiai tik tai išskia CO2 emisijų, joms bus 100 e, procentų nemokamos, nemokami leidimai e, skiriami, kitos turės mokėti. Be to, įmonės, kurios gaus nemokamus leidimus, E, ne, nebus viskas jiems taip slengva, nes kiekvienais metais bus taikomas kažkoks korekcinis mechanizmas ir nedaugiau kaip 17 procentų bus nemokamų kvotų siekiant 20 metų tikslų. Ir dabar liūdinis klausimas dėl kainos referencinės yra tam tikras paaiškinimas ekonominis. E, Ir e, tai yra realybė, kuri yra labai sudėtinga e, įmonių šiandien. La kolega Guteland. Tack så mycket, herr ordförande. Ačiū pirmininkė, sako ponia Gutland. Mane labai domina šita diskusija. E, kolegos e, paminėjo įdomių dalykų, pavyzdžiui, ponas Eichhout, reikėtų vadovautis jo poziciją kaip startinę poziciją. Aš pritariu štai kokiam požiūriui, kad dėl kriterijų, pagal kuriuos sudarytas sąrašas, kyla labai daug abejonių. Nustatyta labai maža kaina - 7 eurai vienai CO2 tonai. Dabar mes svarstome 30 eurų kainą. Dėl to kilo diskusija. Komisija pagal savo skaičiavimus siūlo dar vieną skirtingą kainą - 16 eurų. Labai keista, kad komisija nesivadovauja savo išvadomis. Dėl to, manau, yra pagrindo reikalauti, kad komisija pateiktų dar vieną naują pasiūlymą su teisinga, realistiška kaina. Turime užtikrinti, kad emisijų prekybos sistema būtų galų gale sutvarkyta, nes likščiau jį veikia netinkamai. Pats laikas tuo rimtai užsiimti ir sukurti tokią sistemą, kuri mažintų emisijas. Aš prieštarauju EPP linijai. Jūs kontroversiškai teigiate, viena vertus, reikia prisimti atsakomybę už augimą ir darbo vietų kūrimą Europoje, bet kita vertus reikia apsaugoti Europos ateitį ir rūpintis ekologišką žaliąją ekonomiką. EPP elgesi tarsi paauglys, kuris nenori ruošti pamokų, o verčiau drypso ant sofos ir spokso televizorių. Tai neatsakingas elgesys. Fronte. Ačiū pirmininkė. Pastarosiomis dienomis, kai mes sužinojome, kad teks diskutuoti šio klausimu, sulaukėme daug prašymų iš lobistų. Paprasti, jie sakė, jie išreiškė savo nuomonę. Mes esame penkių žvaigždžių judėjimo atstovai ir visada galvojame apie savo rinkėjus. Pastarieji taip pat yra pateikę savo nuomonę ir kai, pavyzdžiui, Dėl techninių dalykų jie taip pat e, turi savo nuomonę. Pavyzdžiui, jie sako, kad reikėtų taikyti teršėjas moka principą. Buvo ir kitų, kurie klausė apie ES ir komisijos viziją, e, apie dabartinę situaciją, kur 95 e, procentai E, įmonių gauna nemokamai leidimus ir gali teršti. Kiti sako, kad ETS sistema nedėra su ES tikslais, e, kuri sako, kad reikėtų e, sumažinti 40 procentų CO2 emisijas iki 50 metų. Taigi norėčiau sužinoti, ar ETS neturėtų būti suderinta su ilgalaikiais tikslais. Jeigu ne, tada kaip ketinate pasiekti tikslų. Tai yra tik tai E, mūsų rinkėjų e, mintis. Mes tiesiog persakom e, mūsų rinkėjų nuomonę. Taigi EFD frakcija balsuos už šį prieštaravimą. Ačiū. Dabar žodis poniai Konečina. Dėkuoju, pane předsedo, vážené kolegyně. Dėkuoju, gerbiami kolegos, ponės ir ponai mano nuomonė skirsis nuo kalbėjusių kolegų. Mano valstybė turi daug pramonės, kuriai reikia daug energetikos išteklių. Aš nesu pramonės lobistė, aš tiesiog reikalauju elgtis protingai. Jeigu būtume pateikę šitą pasiūlymą prieš pusmetį, tai jis būtų suprantamas. Būtų užtekę laiko diskutuoti apie jį. Bet dabar situacija štai kokia. Jei pritarsime pono Eichhout pasiūlymui, tai atsidursime visiškai neaiškioje situacijose. Situacijose įvairiose Europos ekonomikos sektoriuose. Jūs kalbate apie tai, kad mums nesiseka kovoti su augančiu nedarbu. Panašu, kad jei pritarsime Eichhardt pasiūlymui, tai prikursime daugiau problemų. Man prioritetas atrodo štai koks. Reikia derinti ekonomikos poreikius ir aplinkosaugos aspektus. Jie turi dėrėti. Neprimtina yra tai, kad varome įvairias institucijas į teisėkuros spastus. Tos institucijos to nenusipelno. Komisijai pritarė 27 valstybės narės. Tai įrodymas, kad e, tem, apie temą pakankamai diskutuota, jai pritarė finansų ekspertai. Aš norėčiau, kad e, poveikiai vertinimai būtų atliekami kiekvienai valstybei atskirai. Nes dėl šio pasiūlymo mano valstybei Čekijai pasiekmes galėtų būti tikrai liūdnos. Ačiū, vicepirmininkas Potsman atsiprašau, POTS. E, panašu, kad patiriame didelį spaudimą. E, taip bent teigia kolegė iš Guja, iš Čekijos. Ta spaudimą daro ir pramonininkai, ir lobistai. Kalbame, kad mūsų pareiga elgtis atsakingai. Diskutuojame apie techninius klausimus. Įsivaizduojame, kad esame labai išmintingi. Matyčiau du svarbius klausimus. Pirma, kai komisija nebegerbė ir nebesivadovauja savo pačios atliktų poveikį vertinimu, tai kokia prasmė tokių poveikių vertinimų ir ką reiškia komisijos e, sprendimų prieimimas, jeigu ji nesilaiko to poveikių vertinimo. Toks yra pirmas klausimas. Ir antras yra toks. Jei komisija sprendimų prieimimo procesu prikuria nenuoseklumų, argi mums tenka prievolė gerbti tai ir pasiduoti tokiam darbo stiliui? Nežinau, bet aš abejoju. Mes dar diskutuosime ir matysime, koks bus sprendimas, tačiau kol kas dar nežinome, ar taip ar ne ištarsime, ar pritarsime pasiūlymą ar ne, nesvarbu. Svarbiausia yra diskutuoti apie štai ką. Komisija ne, nebekerbė, nebesivadovauja, nebekreipia dėmesio į savo pačios atliktą poveikį vertinimą. Tai rimta problema. Pone Boylan, turiu pagirti poną Eichhardt už rezoliuciją. Turime atmesti komisijos pasiūlymą dėl E, tų kvotų paskirtimo. Šiuo metu ES institucijomis labai prastai pasitikima ir komisija pati slepia savo poveikį vertimo rezultatus. E, komisija atrodo žongliruoja skaičiais. 30 eurų visiškai iš lubų nurašyta suma. Ir Tai bandymas įsiteikti e, sunkiai pramoniai, e, tuo, tai, tuo būtų švaistomi mokesčių mokėtojų pinigai. ETS sistema netlieka savo funkcijų. Komisija turėtų bandyti pataisyti savo reputaciją, o ne toliau ją bloginti. Reikėtų stengtis mažinti e, išmetalus, o ne subsidijuoti pramonę kuri didina taršą. Tokie mano patarimai komisijai. Ačiū toliau, ponė Garcia Perez. Ačiū pirmininkė. Kalbėjo skirtingų frakcijų atstovai, akivaizdu, kad klausimas labai sudėtingas, nes jis ir techninis, ir politinis. Politinės dalies nuo techninės dalies neatskirsime, nes sprendimas, kurį reikės priimti parlamente, bus ir techninis, ir politinis. Techninis proli, sprendimas įtakos politinius ir socialinius aspektus. Labai sudėtinga tema. mes rūpinamės ir klimato kaitos problemomis, bet turėtume išlikti lankstus, turėtume vieną kartą panaikinti tuos iškraipimus, kuriuos įvedė CO2 tonos kaina. CO2 kainos kriterijus būtų naudingas kriterijus, jis įvestų stabilumo į ETS sistemą. Tačiau pasiūlymas rezoliucijoje pakeistų sektorių sąrašą. Kai kurie iš tų sektorių liktų už borto, tai tie, kurie vadovavosi orientacinė 30 eurų kaina už toną. Dėl mūsų sprendimo galėtų keistis pramonės prognozės ir jų elgesys. Turėtume įvertinti galimą poveikį pramoniai. Aš už tai, kad būtų nustatyta tinkama kaina CO2 tonai. Tačiau kita vertus, mūsų sistema turėtų būti lankstesnė ir stipresnė nei praeitėje. Dėl sąrašo turiu abejonių. Gali būti, kad tas sąrašas susilpnintų pramonės veiksmus mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimus. Frakcijos, įskaitant ir socialistų frakciją, kalbėsis toliau apie tai frakcijos posėdžiuose. Ačiū. Daugiau pasisakyti, matau, kad norinčių nėra, tada norėčiau suteikti žodį komisijos atstovui, kuris atsakys į daugelį klausimų. Prašome. Thank you, Mr. Chairman. Ačiū pirmininkė. Ačiū, kad leidote man o, e, išsakyti keletą pastabų. E, ši tema, kaip matome, labai aktuali. Norėčiau Jūs informuoti, kad ETS direktyva, kuri yra pagrindas mūsų sprendimui, sako, jog reikia tokį sąrašą e, sudaryti po diskusijų taryboje direktyvoje nuostata yra atitinkama ir tai aišku, kad yra svarbus klausimas tiek pramonė, tiek visuomeniai. Dabar dėl poveikio vertinimo. Jis tikrai buvo atliktas, buvo pateiktas valstybėms narėms, kai vyko diskusijos ir noriu pasakyti, kad valstybės narės balsavo ir beveik vienbalsiai vienai šaliai susilaikius pritarė šį priemonėje. E, taip pat mes Europos parlamento nariams pateikėme e, poveikio vertimą, tikrai neketinome nuo parlamento nuslėpti e, vertinimo rezultatų, nes žinome, kad jie būtini vertinant sprendimą, jo projektą. Girdėjome daug ekonominių politinių argumentų, tačiau vyko e, teisinis vertinimas pagal direktyvą tas, turime e, iš naujo sudaryti sąrašą ir komisija laikosi reikalavimų. E, turime pirmiausiai e, labai daug naujų duomenų. Pagal direktyvą 3 paskutiniai metai e, elektra, papildoma vertė, prekybos duomenys iš pramonės ir pagrindinis dalykas, kai buvo paaiškinta reikia nustatyti tam tikrus kriterijus įrašant į sąrašą mes pasinaudojame 30 eurų už toną CO2 e, kainos kriterijumi. Praeitą kartą naudojame šį e, skaičių, o būtent todėl, kad direktyvoje aiškiai buvo pasakyta, kad turime naudoti kainą poveikio e, vertinimui pagal 20 metų energetikos priemonių paketą kovant su klimato kaita. Tai pasakyta direktyvoje. Taigi E, skirtingas teisinis interpretavimas yra, ar mes turime laikytis to įpareigojimo, ar kito naudoti naujesnius duomenis. Mes taip pat manėme, kad turėjome daryti tam tikras e, prielaidas, atlikdami e, poveikio vertimą, pasižiūrėjome į kitą kainą ir žiūrėjome, koks bus poveikis sąrašui sektoriui su skirtingomis kainomis iš toną CO2. Ir prieėmė prie išvados, kad e, šiame kontekste 16,5 eurų būtų uh, trečias pasirinkimas. Ir poveikio vertinime sakoma, kad išvadas galima keisti ir pasikeitus politiniai sistemai. Tai buvo parašyta pernai. Kaip žinote, sausio mėnesį komisija pateikė svarbių pasiūlymų susijusių su klimato energetikos klausimais. Buvo paskeltas komunikatas dėl energetikos ir klimato. E, priemonių, komisija siūlo 40 procentų tikslą, sprendimas buvo sudėtingas, sunku buvo prirasti sutarimą. Komisija ir vienas iš kolegų, jūs apie tai kalbėjom, ir komisija pasiūlė rinkos stabilumo rezervą taip pat, kas e, turėtų gerą poveikį nustatant bendrą e, kainą ir e, sustabdytų kainų žemėjimą. Ir buvo labai daug kalbama apie tai, tą vadinamą e, koregavimo priemonę, backloading. Ir 3-4 kaina yra ir mažėja. Dabar pasikeitė šiek tiek tendencija 6-7 eurai ir kilimo matome tendenciją Ir e, pagal e, šią, e, šį kontekstą ne viskas dar yra suderinta. Ir galiu pasakyti, kad toks buvo kontekstas, taip pat mes turime galvoti apie stabilumo aplinkos užtikrimą pramoniai ir 30 eurų mūsų nuomonė teisiškai būtų teisinga ir atitiktų direktyvos nuostatas. Ir kaip sakiau, valstybės narės beveik vienbalsiai pritarė tokiam pasiūlymui. Bet Europos parlamentas e, turi teisę ir pareigą įvertinti pasiūlymus ir jeigu bus pritarta prieštaravimui, man sunku pasakyti, kas įvyks. Komisija tuomet turės, aišku, pateikti naują pasiūlymą ir reikės naujo sąrašo, kai buvo pasakyta, nėra galimybės nesudaryti sąrašo. E, Mums, aišku, reikės atlikti tam tikrą techninį darbą, reikės politinių diskusijų ir negaliu dabar pasakyti, kiek užtruks visa tai. Gal dar vieną dalyką paminėsiu, kuris nebuvo paminėtas ir e, e, apie tai pakalbėsiu, kas daroma plačiau pasaulyje. E, pasižymė Norvegiją, Islandiją, Lichtensteiną, kuriuoms taikoma ETS direktyva, bet ir į kitas žalis pasižymė, kurios kažką daro. E, bet mes tikimės e, ateityje, kad ir jos panašias taisyklės taikys. Kol kas tą padaryti sunku, tai tiek norėjau pasakyti, bet aš mielai atsakysiu jūsų klausimus. Mr. God eine... Ponas Grote, norėčiau pateikti Jums klausimą. Kaip e, galite Jūs pasakyti apie trukmę, ką galite pasakyti apie trukmę ir apie pelnus netikėtus? Atlikta daug analizės dėl to, daug tyrimų Ką galima pasakyti apie netikėtus pelnus, jeigu šešio, 30 eurų bus už toną ar 16,5? Gal galėtumėte tiksliai pasakyti? Ir data 16 metai e, bendruojams reikės leidimų 15 metais tada, ar jūs galite patvirtinti, ar tai teisinga ar ne? Ir kiek tai užtruks, nes e, komisija pasiūlymą savo rengė ilgai ir parlamentas turi teisę, mes turime teisę sustabdyti teisėkuros procesą, jeigu nepritarėme pasiūlymui arba jeigu trūksta iškumo. Ir čia matome, kad labai trūksta iškumo. Galbūt galėtumėte e, dėl datos, dėl netikėto pelno pasakyti ir apie tai, kas sumokės, iš ko ateis tas e, netikėtas pelnas. Ir kai bus, e, kaip tai atsilieps vartotojams, pavyzdžiui, sąskaitoms, ar mokesčių mokėtojai turės už tai sumokėti, ar vartotojai. Galbūt daugiau apie tai papasakotumėte, prašau. Tai padės mums apsispręsti balsuojant. Dabar suteiksiu žodį pranešėjai, o paskui komisijai. Aš taip pat turiu klausimų komisijai. Ne visi atsakymai buvo labai aiškus, turiu pasakyti. Jūs sakote, kad politinis kontekstas pasikeitė. Tai tiesa, bet reikia kalbėti labai tiksliai. Poveikio vertime jūs atsižvelgėte į koregavimo priemonę. Pasižiūrėkite 33 puslapyje. Jūs ten matysite skirtingas kainas, yra įtraukiant ir neįtraukiant koregavimo priemonės. Taigi tai yra šita paskaičiavime. Labai aiškiai turime pasakyti apie tai. Antras dalykas. Pasiūlymai jūs kalbate apie 30 metų paketą MSR pasiūlymai 20. -aisiais kitais metais prasidės. O dabar mes kalbame apie sąrašą iki 20 metų, taigi reikia tiksliai apibriežti metus. Yra naujų pasiūlymų, kurie įsigalios po 20, ant, 20 metų, o mums tas sąrašas galios iki 20 metų. Taigi aiškiai kalbėkime apie tai. Antras dalykas, jūs sakėte, kad techniškai reikia sar, laiko, kol bus galima sudaryti naują sąrašą. E, ir e, jūs gal galite pasakyti, tikrai sudarysite naują sąrašą, mes to ir norime, bet jūs nepasakėte, kiek galite užtrukti. Ir e, jūs kalbate apie politinės diskusijas, bet e, dabar tai jums neturėtų rūpėti. Techniškai jūs galite tą rytoj padaryti, nes poveikio vertinime esate paskaičiavę, kiek bus sutaupyta ar kiek valstybės narės gaus papildomai e, pajamų, jeigu bus e, naudojama 16,5 euro vietoj 30, pavyzdžiui, 5,02 milijardo eurų minimi, labai tiksliai jūs kalbate apie tai. Taigi, jūs tikriausiai jau turite tos sąrašus. Techniškai galima viską, galima viską padaryti labai greitai ir aš norėčiau tą išgirsti iš jūsų. O galbūt politinė prasme yra visai kitas dalykas, bet apie tai turi politikai kalbėti. Aš techninės pusės jūsų klausiu, apie techninę pusę klausiu. Dabar lobistai verslo, kolegoms, kuriems kelia susirūpinę 30 eurų. Aš noriu pasakyti, kad kiekvieną kartą, kai kalbėsime apie ETS reformą, peržiūrą, Ir bus sakoma, nekeiskite sistemos, prisiminkite, kad lobistai tam tikri naudoja argumentą, kad mes jau dirbame su 30 eurų. Kai kalbėjome apie uh, koregavimo priemonė sakė, nedarykite to, nes kaina pakils nuo 5 iki 6 ir tai kels mums problemų. O dabar daroma prielaida, kad skaičiuojama pagal 30 eurų. Tai kaip, ar 30 ar 5 naudojama? Jeigu 30, tai nebepasakykite už koregavimo priemonę, jeigu 5, tai diskusijos baigtos. Taigi prašom politikai, būkite protingi ir e, leiskite verslui pasisakyti nuosekliau ir jų lobistams, nes. E, Jie gali pateikti vairiausius argumentus, o mes e, turime pareigą kažkaip išsiaiškinti tuos, kokie yra tie argumentai. Dabar žodis e, vėl komisijai. Labai ačiū. Kas išloškas pralaimės, jeigu sąrašas bus trumpesnis? Mes esame padarę paskaičiavimų Jeigu sąrašas bus trumpesnis, tai bus mažiau nemokamų leidimų kai kuriems sektoriams ir daugiau leidimų e, paklius į e, aukcionus kažkada ateityje, o pajamos keliaus į valstybės narės. Mes kalbėjome apie tą korekcinį koeficientą, galbūt jis bus perskaičiuotas ir tuo met išlauš tie, kurie liks sąraše bet e, reikia viską dar pasižiūrėti. O dabar dėl leidimų tam tikrai pramoniai, e, ar jos turės mažinti kaštus, e, produktai gali būti brangesni, jeigu jos gaus mažiau leidimų. Taigi kol kas labai sunku pasakyti, kaip viskas iš tikrųjų bus, e, kurioje nors pramonės e, srityje, kaip paveiks mažiau nemokamų leidimų jų verslo modeliui. Aišku, aš sakiau, kad jūs turite teisę atmesti šį pasiūlymą, jūs tokią teisinę teisę turite. O dėl laiko abu klausėte. Taip, mes iš tikrųjų turime visus duomenys, labai greitai galime sudaryti naują sąrašą, bet aš noriu pasakyti, kad ETS direktyvoje numatyta galimybė e, papildyti sąrašą pagal e, kokybinius kriterijus. Yra dabar kai kurie sąrašai, kurie nėra sąraše įtraukti sąrašą pagal e, skaičius, bet pagal e, kokybinius rodiklius. E, Jeigu bus trumpesnis sąrašas, bus labai daug paraiškų e, įtraukti įmonės pagal tą kokybinį kriterijų ir reikės kur kas daugiau laiko viską įvertinti. Ir e, dėl to e, kol kas dar yra neaišku, kaip pavyzdžiui viskas galutinai atrodys. Kaip sakė ponas Ekut, jei koregavim, dėl koregavimo priemonės, taip, kai, kai kurios paskaičiavimus buvo įrašyta į, kai kur ne, aš sutinku su tuo, bet pateikti pasiūlymai ir 2020 ir MSR. Tai reikia atsižvelgti, bet reikia galvoti apie visą pati, patikimumą tos sistemos E, kuris nebuvo labai didelis, o šiandieną e, situacija yra šiek tiek kita. Tikiuosi, kad atsakiau į jūsų klausimus. Ačiū. Man atrodo, kad e, jau galima sakyti, kad diskusijos šio klausimu yra baigtos, o jeigu dar yra abejonių, manau, kad bus galimybių jas išsklaidyti. E, šią popietę, e, tiksliau dabar norėčiau pereiti prie bendrųjų diskusijų dėl šešto ir septintojo klausimo. Vėlgi kalbame apie prieštaravimus pagal darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį. E, tai yra komisijos reglamentas, kuriuo keičiamas Europos parlamento ir tarybos e, direktyvos dėl atliekų e, projektas. Kitas teisės aktas yra susijęs su komisijos sprendimu, kurio iš dalies yra keičiamas sprendimas 200.1 532, kuriuo yra nustatomas atliekų sąrašas. Norėčiau suteikti žodį e, kolegijai Kostinger, kuri iškėlė šį klausimą, o vėliau e, suteiksiu žodį e, skirtingų frakcijų atstovams. Prašome, Elizabet. Ačiū. Pirmininkė, kalbėsiu trumpai. Dėl prieštaravimų abu pasiūlymus aptarsiu kartu. Dėl pirmojo prieštaravimo jis yra susijęs su trečiojo priedo pakeitimu. Ten yra kalbama apie tam tikras atliekas, jų grupavimą. O antrasis prieštaravimas yra susijęs su e, pavojingomis medžiagomis ir jų klasifikacija. Dėl pirmojo prieštaravimo, taigi mums kyla problemų dėl trečiojo priedo. E, ne visos e, savybės atliekų yra aiškiai apibrėžtos, ypač jeigu mes vis e, palyginsime tą trečiąjį priedą su nacionaliniais teisės aktais. E, taip pat e, manau, kad e, dabartinės nuostatos yra neaiškios, sunkiai bus visą tai gyvendinama, dėl tos priežasties ir pateikėme prieštaravimą. Dabar dėl toksinių medžiagų. Vėlgi komisija pateikė reglamento pasiūlymą, pagal kurį pačios valstybės narės apsispręs, kokios medžiagos yra toksiškos, o kurios ne. E, pavojingos e, medžiagos. E, daugiausiai kalba einama apie dvi medžiagos, kurios formuojasi dujų dėgymo įrangoje, deginant, tarkim, medieną. Na ir degumo proceso metu išsiskiria medžiagos, kurios turėtų būti priskiriamos tų jau pavojingų medžiagų kategorijai. Dar dėl atliekų registro yra pateiktas ne vienas e, pasiūlymas. E, dėl gysidabrio ir raudonojo molio. Yra, buvo pateiktas pasiūlymas įtraukti šias dvi medžiagas į reglamento taikymo sritį, bet mes taip nemanome, nes jau jų atžvilgių yra e, teisės aktų, e, kurie būtų taikomi šioms dviems medžiagoms. Tikrai turiu atsiprašyti, labai sudėtingas techninis klausimas, sako pranešėja. Tačiau ekspertų nuomonė egzistuos tokia dvilyp, dvilypė sistema, dėl kurios atsiras teisinis neiškumas valstybėms narėms ir na, tai kels problemų. Tiek būtų apie šiuos du techninius e, prieštaravimus ir dabar norėčiau sužinoti, ką apie tai mano komisija. Ačiū. Dar sulaukiama e, kolegos Meisner prašymo pasisakyti. Prašome. Ačiū pirmininkė. Iš karto galiu pasakyti, kad ALDE frakcija nesilaikys šios pozicijos. Kalbant apie naujus reglamentus, tai jie yra tokie, viskas juose yra geriau išdėstyta ir suprantama paprastiems žmonėms. Dėl praš, tų prieštaravimų mums jiems išanalizuoti reikia daug laiko ir mm, nemanau, kad čia pateikti reikalavimai yra teisingi. Taigi mes pasitikėjome komisiją, suteikėm ją įgaliojimus priimti tam tikrus sprendimus, todėl mes neižvelgėme jokio poreikio dabar viskam prieštarauti. nes e, juk reikia prisiminti, kad šie teisės aktai dera ir su tarptautiniais teisės aktais. E, Buvo tokių pasiūlymų ir praeitie, mes juos išanalizavome ir manome, kad komisija tikrai, kai reikia, gali tinkamai padaryti pakeitimus. Ačiū. Jeigu daugiau pasisakyti nėra, norinčių nėra, iš karto norėčiau suteikti žodį komisijai, kad ji e, sureaguotų. Ačiū pirmininkė, esu ponas Hurhės, atsakingas esu iš atliekų tvarkymo skyriaus ir esu konkrečiai atsakingas už žalį ekonomiką. Uh, E, turėsiu pateikti keletą preliminarių pastabų. Visų pirma, e, reikia pasakyti, kad e, du reglamento pasiūlymai dėl pavojingų medžiagų ir dėl atliekų sąrašo nenukrito iš dangaus. Tai yra penkerių metų rezultatas. Ilgai buvo dirbama, buvo organizuojama dešimt ekspertų sustikimų, atliekų e, darbo grupėje, buvo konsultuojamasi su e, plačiaja visuomenė ir panašiai e, šie teisės aktai yra labai techniški. Tačiau džiugu, kad dauguma suinteresuotų asmenų paremė reglamentų projektus. Atliekų komitete e, buvo didelė dauguma valstybių narių, kurios balsavo už. 24 šalis balsavo už abu reglamentus ir tik tai 3 valstybės – Austrija, Graikija ir Lenkija – balsavo prieš dėl skirtingų priežasčių. Dabar norėčiau pristatyti argumentus, kuriais mes vadovavomės, e, tiksliau, kuriais vadovaujasi e, ponia Kostinger pateikdama pasiūlymą dėl prieštaravimo. Šis klausimas iš tiesų yra sudėtingas ir labai svarbu komitetui turėti visą reikiamą informaciją, kad būtų galima priimti sprendimą. Taigi mano pasisakymas buvo, bus ilgas, detalus ir iš karto už tai norėčiau atsiprašyti. E, dėl pavojingų medžiagų savybių reglamento e, rezoliucijos projekto E, čia yra kalbama apie tris e, dalykus. Visų pirma, yra sakoma, kad e, komisija žengė daugiau nei leidžia jos įgaliojimas, keisdama trečiąjį priedą atliekų pagrindų direktyvoje, žiūrėdama, kokia yra techninė ir mokslinė pažanga. Tačiau komisija kartu su atliekų komitetu ketina daryti mm, tiesiog suderinti e, atliekų e, teisės aktuose esančių pavojingų medžiagų savybės su tomis, kurios yra įtvirtintos cheminių medžiagų teisės aktuose. E, minėti produktai yra išvardinti 2008 metų reglamente, dėl cheminių medžiagų ženklinimo ir pakavimo. Na ir šis reglamentas e, atspindi tą techninę ir mokslinę pažangą. E, ir jis yra suderintas su jungtinių tautų naudojama cheminių medžiagų pakavimo ir ženklinimo sistema. Antras dalykas Yra sakyta, kad e, atliekų komitetas tik parengė vieną nuomonę dėl abiejų reglamentų pasiūlymų. Šis e, argumentas e, neteisingas. Yra parengtos dvi nuomonės, buvo du E, balsavimo sąrašai ir taikomos dvi komitologijos e, procedūros. Aišku, dėl abiejų pasiūlymų buvo balsuojama vienu metu, bet toks sprendimas buvo e, pasirinktas dėl to, kad tie du reglamentų pasiūlymai yra tarpusavyje susiję. Tam faktui nebuvo prieštaraujama, netgi neprieštaravo to šalis, kurios balsavo prieš. Ir būtent e, manau, kad e, dėl šios priežasties e, šiandien vyksta tos bendrosios diskusijos. Ir iš esmės yra sakoma, kad apibrištis reglamente yra neaiškios, gali būti interpretuojamos ir gali kelti teisinį neiškumą. Tačiau pavojingos medžiagos yra geriau dabar apibrieštos reglamento projekte nei dabartiniuose teisės aktuose. E, taip pat yra naudojami ir atitinkami e, pavojingų medžiagų kodai, kurie įveda dar didesnį iškumą. Toliau yra sakoma, kad e, tam tikros produktų savybės, pavyzdžiui, erzinanti medžiaga, dirginanti medžiaga, E, reikštų, kad daug medžiagų būtų priskirta pavojingų medžiagų kategorijai. Bet tokios nuomonės e, ekspertai nesilaiko. Jie laikosi nuomonės, kad e, tikrai mm, tokiam prieštaravimui atliekų komiteto narių dauguma negalėtų pritarti. Bet kuriuo atveju mes pasiaiškinsime e, dėl šio klausimo, ketiname parengti atitinkamą dokumentą ir ten aiškiai įvardinsime, kad e, tos e, medžiagos, tos atliekos, kurios nepasižymė dirginančioms ar kitokiomis erzinančiomis medžiagomis, savybėmis neturėtų būti įvardinančios pavojingomis vien dėl to, kad jos atsiranda, tarkim, degimo momentu. E, reglamento projekte nėra yra e, pateikta ekotoksiškumo e, savoka. Vis dėlto tokia apibrištis egzistuoja, todėl ir nėra teisinio, teisinės spragos. E, komisija ketina atlikti e, analizę, ar e, tokia apibrieštis yra reikalinga ir šiame reglamente. Taip pat yra sakoma, kad valstybės narės galė, turės, jeigu bus pasirinktas kitoks kelias, valstybėms narėms teks du kartus keisti savo teisės aktus dabar ir vėliau, kai bus galiausiai įvertinta keturioliktoji pavojingų medžiagų e, savybė. E, to tikrai nesiekia komisija. Mūsų tikslas yra patvirtinti tokį e, teisės aktą, kuris būtų tiesiogiai įgyvendinamas ir kad jo nereikėtų kažkaip nors perkelinėti į nacionalinę bazę. Rezoliucijos projekte yra sakoma, kad Poveikio įvertinimas nebuvo atliktas, tai yra prieštaravimas dėl procedūrų. Vis dėlto norėčiau atkreipti jūsų dėmesį, kad poveikio įvertinimo nereikia, jeigu taikoma komitologijos procedūra. Taigi Jeigu ir būtų reikėję atlikti tą poveikio įvertinimą, e, surinkti mokslinių įrodymų ir sulaukti e, suinteresuotų asmenų nuomonę, tai galima sakyti, kad visa ta informacija ir buvo surinkta per ta, tuos penkerius mūsų darbo metus. Toliau kitas e, prieštaravimas ir ten pateikti motyvai. Yra sakoma, kad komisija turėjo parengti tokį e, radikalesnį atliekų sąrašą. Mes priemėme domen jūsų pasisakymą. 2008 metais buvo atliktas e, tyrimas, kaip būtų galima parengti naują, naujos struktūros atliekų sąrašą, tačiau galiausiai tokio varianto mes atsisakėme. E, nes e, nacionalinės institucijos bei suinteresuoti asmenys nenorėjo radikalių pakeitimų, nes e, jeigu mes e, parengsime naują sąrašą, reikės prie jo prisiderinti ir visą tai kainuos. Toliau kiti e, argumentai, kurie yra pristatyti, atskleidžia, kad trūksta supratimo e, kaip e, iš tiesų e, yra naudojamas praktikoje e, atliekų sąrašas. Į atliekų sąrašą yra traukiamos atliekos, kurios yra pavojingos. Toliau yra atlikos, kurios turi būti vertinamos atskirais atvejais, turi būti nustatyta, ar e, jos pasižymi, tarkim, pavojingomis savybėmis. Ir taip pat yra tam tikras lankstumo mechanizmas įvestas sistemoje. E, pagal atliekų pagrindų direktyvą valstybės narės gali pačios apsispręsti, kurios atliekos yra pavojingos ir kurios ne. Nors jos tarkim, yra įtrauktos į sąrašą kaip pavojingos. Ir atvirkščiai. Tokia yra dabartinė sistema, norime, kad ji ir liktų, o valstybės narės, įskyrus Austriją, norėtų, kad e, na, liktų tokia paprasta struktūra. Nežinau, kokios e, struktūros norėtų Austrija, tačiau man yra aišku, kad e, struktūriniai pokyčiai būtų nenaudingi nei e, ekonominė, nei aplinkosauginė prasme. Taip pat e, yra sakoma, kad naujos pavojingų medžiagų savybės nebuvo priimtos domen, kai buvo peržiūrimas atliekų sąrašas. Yra pateiktas konkretus E, pavyzdys. kad ne viena medžiaga turi būti na, priskirta pavingoms medžiagoms ir paženklinta žvaigždute. Tačiau mes atlikome tyrimus ir nemanome, kad pavojingų medžiagų savybių peržiūra turės kažkokią Mm, kažkokį teigiamą poveikį pačių atliekų sąrašui. O kai dėl e, konkretaus, tarkim, e, baterijų elementų atvejo, tai turėčiau pasakyti, kad jau šiandieną baterijos, kurios, ir, kurios e, turi vieną ar kitą pavojingą medžiagą, Jų atžvilgiu komisija e, priėmė sprendimą peržiūrėti e, atliekų sąrašą. Būtent peržiūrėti tas medžiagas, kurios e, įeina, tarkim, į baterijų elementų sudėti. Pabaigai, pirmininkė, norėčiau paprašyti šio komiteto neparemti dviejų rezoliucijos projektų. Visų pirma, laikomės nuomonės, kad abu rezoliucijos projektai yra e, tiksliau, abu reglamento pasiūlymai yra geri, geri ir pagerintų dabartinę situaciją. Jeigu rezoliucijos projektai bus patvirtinti, tada susidarys tokia situacija, kai bus atsiras nenuseklumas tarp e, teisės aktų, nes, e, pažiūrėjau, cheminių medžiagų teisės aktai e, ženkliai skirsis nuo atliekų teisės aktų, o cheminių medžiagų reglamentai turės būti tiesiog įgyvendinti nuo kitų metų. Bet to nereikėtų pamiršti ir Minamatos konvencijos. Taigi vienas iš pakeitimų pasiūlymų, kurį mes pateikėme, būtent buvo, ir, e, buvo skirtas, kad gyvsidabrio atliekos būtų priskiriamos pavojingų atliekų kategorijai. Galiu tik jūs patikinti, kad e, komisija e, parengs gairias, parengs dokumentus. E, kad būtų kuo vienodžiau naudojamas tas atliekų sąrašas, pavojingų medžiagų savybių sąrašas. Dar turėsime dirbti dėl ekoteksiškumo, 14 e, pavojingųjų medžiagų savybės ir baterijų. Ačiū, kad mane išklausėte. Dėkuoju. Grazie, ringraziamo noi la Commissione. Ačiū ir mes norėtumėm padėkoti komisijai už pateiktą paaiškinimą. Ir dabar, man atrodo, kad daugiau darbo tvarkėje punktų nėra, taigi siūliau pratesti mūsų darbą trečią valandą.